Îi rugăm pe colegii care vor să plece să plece în liniște. Kolegos, kurie norite išeiti, prašom tai daryti tyliai, nes dabar pradėsime balsavimo motyvų paaiškinimus. Bet pirmiausia, noriu pranešti, kad pradėsime nuo tų paaiškinimų, kurie nebuvo išklausyti vakar. O tada bus paaiškinimai dėl klausimų, dėl kurių buvo balsuota šiandien. Taip pat gavau prašymų pateikti paaiškinimus dėl balsavimo žodžių. Mūsų posėdis negali užsitęsti ilgiau negu 14 valanda, taigi turime valandą laiko neišklausyti paaiškinimai dėl balsavimo motyvų galės būti pateikti raštu. Dabar Nina Gil, vieną minutę. Jos nėra salėje. Ponas Polčiak jo taip pat nėra. Pane Morvai. Viena minutė. Mike, Mike. Prašom įsijungti mikrofoną. Kohezní politiky. Domnul Polčiak, un minut. Pan Polčiakui vieną minutę suteikime. Dabar kalba pons Polčiak, nes tuo metu, kai jam pirmą suteikiau žodį, jo nebuvo salėje, dabar jis atvyko, taigi dabar jam pirmiausiai suteiksime žodį, o ponia Morva, jūs po jo galėsite kalbėti. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš balsavau už pranešimą dėl sanglaudos politikos, nes jame pulgiama į svarbiausius regionų politikos aspektus. Sanglaudos politika turėtų būti skirta paramai silpnesniems ekonomiškai labiau atsilikusiems regionams ir taip pat ji turėtų būti skiriama tiems regionams, kuriems labiausiai reikia paramos. Tai yra svarbiausias kriterijus. Sanglaudos politika turėtų būti skirta remti tiems regionams, kuriuose yra didelis gyventojų tankumas ir kitiems regionams, kurie pasižymė specialiais poreikiais. Teityje regionų ir sanglaudos politika turėtų būti daugiausiai skirta skatinti tvarų ekonomikos saugimą, nes jis yra labai svarbus mūsų regionų plėtrai, nes tik tai tvariu ekonomikos augimu mes galime grįsti savo ateitį. Ačiū a kohézióval kapcsolatos jelentésre természetesen igennel szavaztam. Dėl sanglaudos politikos pranešimo, tai aišku, aš balsavau už šį pranešimą, nes esu iš viena iš šalies, kuri atsilieka Europos Sąjungoje. Iš principo mes galėtume gauti daugiau lėšų Vengrijoje. Žinoma, klausimas yra, kaip tie pinigai bus paskirstyti, nes kol kas Vengrijai netrodo, kad e, skirtumai tarp rytų ir vakarų e, sumažės. Čia yra kelios priežastys. Mes e, tai jaučiame dar iki stojimo, jautėme iki stojimo Europos Sąjungą. Ir antra, mūsų energija eikvojama iš dviejų pusė, neliberalistinės pajėgos, iš kitos pusės naujai oligarchai, kurie e, išsidalyja Vengrijos išteklius savo tarpusavyje. Mes, mes pasakome prieš tokius dalykus ir norėtume ES pagalbos taip pat. Doamna Macovei. Pana, pana Makovej, prašom. Nu, nu merge mi mikrofonul. Atrodo, kad jūsų mikrofonas neįjungtas. Sakiau, kad dabar vakardienos pirmiausiai paaiškinimai, o po to bus šios dienos. Ponas Eteridž, vieną minutę nėra salėje. Ponas Bogovič nėra. Pane Maletič nėra. Šonas Keli nėra. Pomenas Mamikins, prašom. Ačiū pirmininkė. Man malonu buvo pritarti pono Deutscho pranešimui, nes galiu pasakyti, jog remiantis Latvijos patirtimi, matome, kad vyksta du procesai. E, skurdesnių e, regionų plėtojimas. Čia svarbu. Deja, ateityje tie regionai e, negalės pasinaudoti tojais pranašumais, nes sistema nėra adekvati. Komisija raginama mažinti e, išsivystimo atotrukį Europos Sąjungoje. Aš tikiuosi, kad šis pranešimas e, prisidės e, prie šios užduoties vykdymo. Ačiū. Toliau ponia Harkin, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Tai ypač svarbus pranešimas, kuris E, propaguoja investicijas e, naujose ES regionuose. Labai dažnai investicijos susikoncentruoja miestuose ir nėra subalansuoto vystimosi visoje ES. Stipresnės šalis turi turėti stipresnius regionus, e, to reikia ES. Sanglaudos politika, politika yra vienintelė priemonė, kuri gali tai padaryti ir užima trešdalį biudžeto tai propaguojant e, augimo, darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Todėl e, kaimo vietovėse reikia ir e, plačiojošo interneto. Skaitinės Europos nebus, jeigu nebus prieinama skaitinė technologija. Ir tai svarbu ir Airija, pavyzdžiui, kur nėra prieigos prie tokių technologijų kaimo vietovėse. Todėl Subalansuotas vystimasis ir e, lygybė bus beprasmiai, kol tokios prieigos nesukursime. Ačiū. Toliau Nina Gil. Jos nėra salėje. Panas Pospišil, vieną minutę. Děkuji pěkně, pane e, předsedo. Já... Labai ačiū, pirmininkė. E, balsavau už šį pranešimą. E, kuriame vertinamas Europos aktyvaus senėjimo, e, vertinami Europos aktyvaus senėjimo metai, nes pagyvenę žmonės yra labai e, e, svarbi skaičių prasme dalis mūsų visuomenė žmonės toliau senės, jų vyresnių žmonių bus daugiau, mes turėtume padėti tiem žmonėms, pavyzdžiui, apmokyti juos naudotis kompiuteriais, reikia taip pat uh, E, užtikrinti solidarumą tarp e, kartų. Matome, kad valstybės narės ne vienodai rūpinasi pagyvenusiais žmonėmis. Ne tik reikia kalbėti apie pensijas, socialinės išmokas, bet ir galimybės vyresnių žmonių, kaip jie gyvena žiūrėti. Ir aš tikiuosi, kad programos ir toliau bus taikomos e, skirtos pagyvenusiems žmonėms, kad mes nepamiršime to. Norėčiau kai ką pataisyti, sako pirmininkas. Dabar noriu pasakyti, mes kalbame apie pono Kukano pranešimą dėl Europos aktyvaus senėjimo metų, kad visi žinotų. Bogovič kitas kalbėtojas. Prašom. Pono Bogovič nėra. Pone Zaborska. Prašom žodį vieną minutį. Ačiū, ponė. Pone pirmininkė, aktyvaus senėjimo metai, kurie paskelbti Europoje, patvirtina seniorų svarbą senėjančioje visuomenėje. Pono Kukano pranešme kalbama apie moterų pensijų dydį kuris neigiamai įtakoja jų padėtį šeimoje ir auginant vaikus. Reikia imtis nedelsant konkrečių priemonių, nes e, visiškai netinkamai elgesi mūsų visuomenė, bausdama moteris, turint omenyje, kad mūsų gerovė didžiaja dalimi priklauso nuo ateities kartų indėlio, o tas ateities kartas turės pagimdyti ir išauginti mūsų moterys ir motinos. Taigi tam reikia skirti kuo daugiau dėmesio. Labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas pritarė pasiūlymui e, paskelbti ne tik aktyvaus senėjimo metus, tačiau ir solidarumo tarp kartų metus. Pono Kelio, atrodo, salėje nėra. Pono Kelio nėra, ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė, kolegos. Man buvo labai malonu pritarti pono Kukano pranešimui, kadangi jisai atspindi ES realybę. Gyventojai sensta ir mums reikia solidarumo tarp kartų. Tai tampa kur kas svarbiau negu bet kada anksčiau. Iki 2050 metų virš 50 toks bus e, vidurkis amžiaus ES. Mes turime imtis priemonių socialinėje sferoje, sveikatos apsaugos švietimo srityse. E, yra daugybė knygų prieš apie tai, kaip mes galime pagerinti galimybės vyresniems žmonėms, bet mano šalyje, Latvijoje, e, daug yra pagyvenusių žmonių. Ir reikia, kad ES imtųsi skubių veiksmų. Dėkuoju, ponė Harkin. Vienai minutė, prašom. Aš balsavau už šį pranešimą dėl aktyvaus senėjimo ir solidarumą tarp kartų. Aktyvus senėjimas reiškia gerą sveikatos e, apsaugą, nediskriminavimą, galime naudotis transporto sistemomis, taip pat rūpybą ir užimtumą bei geras pakankamas pensijas. Šis pranešimas ne tik susijęs su senėjimu, bet ir e, su kartų sveikais. Parlamentas siunčia labai rimtą signalą, raginamas komisiją įvertinti uh, ar nauja ES priemonė būtų tikslinga, pavyzdžiui, užtikrinti visiems e, ES piliečiams gyvenantiems žemiau skurdo e, ribos e, deramas pajamas kai kur tie dalykai yra valstybių e, narių kompetencija, bet e, Europos komisija galėtų įsigilinti į tai, reikia naujos priemonės ir parlamentas turėtų žinoti, kokios yra išvados. Mes žinome, kad e, dabartinė situacijoje daug atsiranda neiškumo ir nuo to kenčia ne tik vyresni, bet ir jauni žmonės. Ponas Polčiakas. Ačiū. Pirmininkė. Aš taip pat balsavau už pono Kukano pranešimą, nes solidarumas tarp kartų, mano nuomonė, yra be nesvarbiausias e, principas, viena iš svarbiausių galimybių, kurias turime plėtoti sveikai visuomeniai. Atsižvelgdami į iššūkius, senėjimas yra faktas, demografiniai poslinkiai taip pat yra faktas ir e, Daugelis iš mūsų sakome, kad norime paremti jaunas šeimas, bet taip pat turime paremti vyresnės e, šeimas, e, kad šeimos galėtų gyventi kartu kaip galima ilgesnį laiką. Mes e, turime numatę įvairių paslaugų, kurie, kurios leistų žmonėms išlaikyti pagyvenusius tėvus, kad jiems nereikėtų vykti senelių namus, jeigu būtų galimybės platesnės tokios, tai tikrai tai būtų labai gera solidarumo išraiška ir puikios, e, puikus geros e, praktikos pavyzdys. Toliau kitas pranešimas. E, poniai Lopės teiksiu žodį, tai yra Baltoji knyga transporto klausimais. Seimo Džil nėra, Lopes Rim, e, Bermeho nėra, Kelio nėra, ponas Mamikins. E, kolegos, pirmininkė, pritariau šiam pranešimui, nes manau, kad 21 amžiuje yra labai svarbus Baltosios knygos transporto srityje tikslai. Turime turėti strateginę viziją, kad užtikrintume veiksmingas transporto sistemas visoje Europos Sąjungoje globalizacijos kontekste. Taip pat Galvant apie tai, kad turime išjudinti savo ekonomiką, transportas turėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Raginame komisiją imtis konkrečių žingsnių ir užtikrinti, kad e, mano paminėta strateginė vizija būtų gyvendinama konkrečiai kad būtų sukurti realūs tikri e, transeuropiniai transporto e, tinklai ir tai bus labai svarbu ateičiai. Ponas Lundgren. Nėra jo. Toliau kitas pranešimas. Buzenberg pranešimas moterų karjera mokslo ir akademinėje srityje Šoidro pirmoji pasisakys. Dėkuoju, gerbiamas e, vicepirmininkė, noriu pasakyti, kad balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad e, pranešėja puikiai padirbėjo, pritariu turiniui pranešimo. Mes visuomet kalbame apie lyčių lygybę, bet praktiškai e, matome, kad lygybė nėra visuomet realybė. Daug yra stereotipų, kurie e, dėl, dėl kurių tokiuose svarbiuose srityse kaip e, tikslusis mokslas, technologijos nėra daug moterų dirbančių. Mes turime panaikinti nematomas kliūtis, kurios neleidžia moterims siekti karjeros šiuose srityse. Norėtume, kad būtų suderintas e, asmeninis gyvenimas, karjera, mokslo srityje. Tokiu būdu moteris galėtų grįžti į e, darbo rinką ir e, neprarasti savo pozicijų mokslinio tyrimų srityje. Noriu padėkoti pranešėjai už darbą. Pone Žitnanska, nėra jos. Forenza. Balsavau už e, dokumento tekstą, kuriame mes raginami pamastyti apie tai, kas vis dar yra palyginama su tam tikra stiklo siena akademiniam pasauliu mokslininkams. Manau, Europos Sąjungai tenka rimta pareiga pašalinti tokio pobūdžio kliūtis, kurios tik patvirtina, kad taip pat ir akademinės veiklos srityje egzistuoja tam tikra diskriminacija lyties pagrindu. Turime aiškiai pasakyti, kad e, su šiomis problemas daugiausiai susiduria jaunos mokslininkės. Čia reikia atitinkamose institucijose radikalių pokyčių, kad tokiai diskriminacijai neliktų uh, vietos ir ypač valstybiniuose universitetuose ši priemonė turėtų būti labai svarbi, kovojant su diskriminacija lyties pagrindu. Ačiū. Pone Gil, nėra salėje. Ponios Parker taip pat nėra salėje, poniai Harkins, teikim žodžiu. Ačiū, pone pirmininkė. Balsavau šį pranešimą dėl moterų karjeros galimybių moksliniuose tyrimuose ir universitetuose, kalbant apie padėtį Airijoje, kur teismas praėjusiu metu gruodžio mėnesį priemė nutarimą Michelle Šis Kepington byloje, kuri patyrė tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, siekdama vyresniosios dėstytos posto universitete. Tai ne vienintelis atvejis, kuris patvirtino Airijos universitetuose paplitusią diskriminaciją. 2009 metais tik 10, met, 10 procentų aukštesnio rango mm, akademinių pareigų užėmė moteris. Trečio lygio koledžos padėtis yra šiuo metu taisoma, tačiau vis tiek išlieka netolygi. Aš manau, kad e, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrą disbalansą lyties pagrindų sprendimų prieimimo sritise ir e, pavyzdžiui, suteikiant finansavimą mokslinio tyrimų projektams, akademiniams projektams, e, juos sieti su lyčių lygybės užtikrinimo aspektais, ponė Morvai dabar. Kalbant apie moterų karjeros galimybės e, universitetuose, ir balsavau už šį pranešimą ir padėtis tiek Europoje, tiek Vengrijoje yra labai panaši. Didesnė dalis aukštas, aukšto mokslo institucijos baigiančių absolventų yra moteris 59 procentai, tuo tarpu tarp dėstytojų e, universitetų rektorių moterų yra mažiau nei 10 procentų. Vengrijoje galbūt netgi tas skaičius yra dar mažesnis. Šiame prašyme taip pat pabrėžiamas bendras disertacija apsiginusių studentų skaičius. Deja, nemažai daktaro laipsnį turinčių moterų apsiginusios disertaciją atsisako tolesnės e, mokslininkės karjeros, dažniausiai dėl to, kad e, pagimdo vaikus. E, Tai galbūt yra natūrali priežastis, tačiau yra ir kitų netokių natūralių priežasčių, paaiškinančių tą aplinkybę, kad tarp rektorių universitetų moterų yra labai mažai. Pono Kėlį nėra salėje, ponas Bichneris dabar kalbės. Savame suprantama, abiejų lyčių vienodas traktavimas ir vertinimas yra labai E, svarbus siektinas dalykas ir niekas negali e, tiems siekiams prieštarauti, tačiau šiais e, abiem pranešimais užsibrėžto tikslo mes nepasieksime, nes ypač gamtos mokslų srityje tie dalykai neturėtų būti taip reklamuojami, kaip dabar yra daroma. Gamtos mokslų studijos iš tiesų yra labai sudėtingos ir skirtos tik tai atitinkamus gabumus turintiems žmonėms tą patvirtina ir studijų nebaigiančių asmenų studentų skaičius, nes e, jeigu bus vadovaujamas dabar siūlomų šiuose pranešimuose pobūdžių, tai tikrai padėtis nepasikeis, nes e, studijuoti kainuoja labai daug laiko ir labai daug pinigų, todėl aš laikau abu pranešimus visiškai neatsakingais ir manau, kad jų nuostatos tikrai nepadės pagerinti moterų padėties ir užtikrinti lyčių lygybės aspektų. Pone Peter, pone pirmininkė, esu labai patenkinta tuo, kad po daugelio kalbų tiksliau nepatenkta tuo, kad nepaisant daugelio kalbų dėl būtinybės užtikrinti vienodas sąlygas, užtikrinti lyčių lygybę, mes beveik nepasistumėjome į priekį. Mums vis dar susidaro įspūdis, nepaisant visų uh, siekių pakeisti padėtį, kad moteris uh, yra mažiau vertingos už vyrus, nepaisant to, kad jos galbūt kartais yra talentingesnis. Siekdam, siekdamos karjerą. Tam tikros kliūtis yra statomos pačioje visuomenėje, todėl mes turime drąsinti moteris uh, raginti jas labiau pasitikėti savimi, nes jos gali tikrai labai daug pasiekti, tinkamai suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą ir užimti vadovaujamas pareigas. Privalome tam sudaryti vienodas sąlygas vyrams ir moteriams, kalbant apie tokius dalykus kaip darbo užmokestis, karjeros siekimo galimybės, tačiau pirmiausia, mes turėtume pakeisti visuomenės požiūrį. Ačiū. Ačiū. Dabar pereisime prie balsavimo paaiškinimų dėl pranešimų apie Rodrygės pranešimą. Ir stiksiu žodį ponė von Štork, tačiau jos nėra salėje, ponė Šoidrovai žodis, prašau. Mihaila. Dėkui, važani pane misto predsedo. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Deja, pranešimas apie mergaičių įgalinimą ES man nebuvo priimtinas. Nors pavadinimas atrodo ir geras, pačiame pranešime yra daug problemų, dažnai jos netiesiogiai konfliktuoja su pagrindinėmis ES sutartimis, jos pažeidžia teisę į švietimą, e, tame, prasme, tame etape ir e, lytinį švietimą. Nors informacijos e, ten yra daug, bet pragmatinių sprendimų šis pranešimas nepateikia. Bet koks racionalus asmuo mano, kad vyrai ir moteris yra lygus, tačiau supranta taip pat, kad jie turi ir skirtingas galimybės. Mes manome, kad e, sveikas švietimas yra sveikos visuomenės pagrindas. Žinoma, kad daug ką galima gerinti mergaičių ir moterų švietime, bet netokiu, neįdinant netokiu keliu. Kolegos e, siūlo įvesti privalomą seksualinį švietimą mokyklose, o tai yra valstybinarių kompetencijos dalykas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai yra ne teisė, kurios pranešimas ir valstybės narės automatiškai neprivalo jo taikyti. Toliau pane Žitnenska, jos nėra salėje, pane Forenca. Ačiū pirmininkė. E, ta, e, tai turiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad šis pranešimas buvo patvirtintas, nes aš e, tikrai jam pritariau. Čia Europos parlamento rūmose jau ne vieną kartą esame matėme išpolius prieš tai, ką, kas paprastai apibūdinama kaip lyčių teorija ar lyčių evoliucija. Manau, kad, kad žmonės, kurie klaidingai apie tai kalba, tiesiog grįžta į viduramžius. Šis pranešimas buvo patvirtintas tam, kad tai neįvyktų. Lyčių, lytinis švietimas e, turi padėti vaikams suvokti seksualumą ir tai labai svarbu, kovojant su seksizmu, homofobija ir e, neigiamais požiūriais į transseksualus. Taigi dar kartą džiaugiuosi, kad pareišimas patvirtintas, o lyčių studijos, tikiuosi, papli, paplis e, aukštoje mokslo įstaigose visoje Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, ponia Parker, jos nėra. Morvai atrodo irgi išėjo. Pane Zaborska. Ačiū, balsavau prieš šį pranešimą. Manau, kad kiekviena šeima turi teisę gyventi laisvai ir pasirinkti tokią vaikų švietimo formą, kurioje jie nebūtų diskriminuojami. Pirmiausia, vaikų mokytojai yra jų tėvai. Tokia teisė yra įtraukta ir pagrindinių teisų hartija bei e, į vaikų teisų hartiją. Manau, kad mes negalime patvirtinti e, lyčių lygybės vienodo apibrėžimo, nes jis visuomet priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Kalbant apie lyčių tapatybę, apie kurią kalbama šiuose, šiame pranešime, neturi jokio e, pagrindo tikrovėje, tikrame gyvenime. Ir šis pranešimas ir nuostatos yra nukreiptos prieš mūsų siekius ir e, tradicijas. Pone Harkin. Šis pranešimas turėtų būti artimas mums visiems. Mes negalime pamiršti Malalos Jusafei ir jos inspiruojančios kalbos apie tai, kaip E, mergaitės peršvietimai yra galimas. Žinios yra gale, o mes gyvename žinių ekonomikos laikais. Prieš mes siūloma ES prisijungti prie Stambulo konvencijos ir valstybės narėmis ją ratifikuoti. Taip pat ES turėtų dirbti kartu su valstybės narėmis e, lyčių lygybės klausimais ir užsiros santykių srityje. Aš pritariu e, lytiniam švietimui ir santykių švietimui Aš raginčiau valstybės narės tokį švietimą padaryti privalomą vidurinių ir pradinių mokyklų mokiniams. Žinau, kad ir kai kas prieštarauja, bet tai yra mano nuomonė. Dauguma jaunimo gali naudotis internetu, turint galvoje visus pliusus ir minusus, juos reikia apginkluoti atitinkamų švietimų, nes kitaip jie nebus įgalinti sustarkyti su viskuo, su kuo jie susiduria. Ačiū. Ponas Buchner. Kart. Atrodo, jis išėjo. Domna Petir. Hvala, gospodine predsjedniče. Pone Petir. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šio pranešimo patvirtinimas yra gėda demokratijai ir teisės viršenybei. Aš balsavau prieš jį. Tokios ideologijos yra praeities ideologijos, o socialistai, rodo, primeta jas vėl mums. Jie bando taip pat pateikti žmonių vaikų apsaugos kontekste. Ir atrodo, kad valstybės narės turėtų netekti galios kurti savo mokymo programas. Kas bus toliau? Ar uh, parlamento nariai žino savo e, piliečių nuostatas. Aš balsavau prieš šį pranešimą ir aš manau, kad e, reikia, aš, aš ir toliau remsiu e, Europą, kuri siekia aukš, tikrų žmogiškų vertybių. Ačiū. Dabar perėdame prie šiandieninių dokumentų motyvų paaiškinimų. Pirmiausia, migracija ir pabėgėliai Europoje. Pirmiausia, panas Pospišil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem u této zprávy byl proti, protože... Dėkuoju, pirmininkė, aš balsavau prieš šį pranešimą, kadangi manau, jog jis neteisinga, fil, neteisingų filosofinių požiūrį pagristas. Galvojama, kad uh, E, paskirstant migrantus pagal kvotas, kurias patvirtina e, Europos komisija, galima išspręsti migrantų problemą. Aš manau, kad migrantai turėtų vykti į tą šalį, į kurią nori vykti, į tą, kurią jie, ne į tą, kurią patys pasirinko, ne į tą, kur yra paskiriami. Mes turėtume paremti migrantus finansiškai ir panašiai, tačiau privalomos kvotos nieko neišspręs, tik tai Šengeno erdvėj kils grėsmė mano šalyje, Čekijoje tokie raginimai yra vis garsesni nes jeigu mes nesižvelgsime į tokias nuomonės, tai pasigirs vis daugiau balsų prieš, prieš Šengeno erdvę ir man atrodo, kad reikėtų kitos uh, išeities negu kad ta, kurią patvirtiname šiandien. Ponas Krespo. Aš uh, nutariau paremti šį pranešimą, nes e, jo taip pat, uh, taip pat kartu patvirtiname mūsų pateiktą pakeitimą dėl prieglopščio politikos. Mes tikimės, kad e, Ispanijos pavyzdys bus e, visai Europai sektinas pavyzdys ir mūsų vyriausybės galiausiai mm, atsižvelgia visuomenės nuomonę, nes bandoma spręsti dabar pabėgėlių krizės problemą. Vakar uh, E, ponas Junkeris kalbėjo labai garsiais žodžiais apie pabėgėlių solidarumą Europą, tačiau problema yra ta, kad jeigu žodžių nepalydės konkretus politiniai žingsniai, taip ir liks žodžiais, o dabar vieninteliai, vienintelė problema yra barjerai. Europa nebegali. E, tų barjerų, kliūčių statyti, kurti, mes turime pademonstruoti solidarumą ir uh, sukurti kitokią Europą. Ačiū dabar, ponė Ždanoka. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šią rezoliuciją, nes mano nuomonė tekstas e, yra tarsi medis su gražiais lapais, tačiau neturi šaknų. Matome, kad žmonės bėga iš konfliktų zonų, bėga nuo žmogaus teisių pažinimų, bet e, tai yra, tie visi reiškiniai yra pasiekmes ir mes ne į visus klausimus turime atsakymus. Tie žmonės, kurie kažkada buvo ministrai ar uh, lyderiai partijų, sukėlė nestabilumą Irake. Uh, E, Afganistane, Sirijoje. Dabar sėdi šitame parlamente. Reikia, kad e, nebūtų primesta visiems mokesčių mokėtojams našta. Mes aišku turime humaniškai elgtis su pabėgėliais, tačiau to tie neatsakingi politikos sprendimų prieimėjai nenusipelnė humaniško požiūrio į save. Pone Harkin. Ačiū pirmininkė. Aš pritariau e, šiai rezoliucijai dėl migrantų padėties. Tai yra skubus atsakas į didžiulę humanitarinę nelaimę. Mes negalime nusigręžti nuo desperatiškoje padėtyje atsidūrusių pabėgėlių ir turime vientisą poziciją e, parengti. Tai ankste Europos Sąjunga e, krizę išgyveno, tai buvo tarsi egzaminas, išbandymas, o ši e, migrantų krizė yra dar vienas išbandymas. E, aš pritariu tam, kad e, būtų priimamos migrantų šeimos ir labai sveikinu nevyriausybinės organizacijas, kurios siekia padėti migrantams, bet taip pat mes turėtume kalbėti apie legalius patekimo į ES būdus, galbūt mėlyną e, kortelę. Uh, ir e, turime imtis veiksmų prieš tuos, kurie užsieima prekybą žmonėmis. Ir reikia taip pat galvoti, kaip kurti saugias zonas Afrikoje ir specialius centrus, stovyklas pabėgėlių, saugias. Panas Balco, pirmininkė, ačiū. Rezoliucija dėl migracijos parodo, jog ES negali išspręsti migrantų problemos. Jeigu pasižiūrėsime į rezoliuciją ir į kai kurių valstybių vadovų pareiškimus, tai suvoksime, kad tai yra tarsi kvietimas atviras migrantams. Tai nėra pabėgėliai, tai yra nelegalūs migrantai. Dabar šimtas tūkstančių jų atkeliauja pas mus, bet vėliau atkeliaus milijonai. Šimtas 95 tūkstančiai e, asmenų neteisėtai kirto sieną į Vengriją pastaraisiais mėnesiais ir e, vietos gyventojai yra labai nepatenkinti tuo. Vengrijos vyriausybė neleidžiama veikti, nes taikomi pasenę reglamentai, taisyklės, kurių turime atsisakyti. Ir tik tai tokiu būdu Vengrijos vyriausybė galės apsaugoti Šengeno sienas ir Vengrijos suverenitetą. Spręsdami migracijos krizę turime nepamiršti humanitarinių aspektų, tačiau neturėtume pamiršti, kokie yra pagrindiniai principai. Europa priklauso europiečiams. Pone Mici. mitailan u mijiet ta' tfal bħalu li ma rajniex ritratti tagħhom u għadna biżżejjed paroli rridu azzjoni u ħadt gost nisma' lil juncker jgħid l-istess ħaġa fil-speech. Mes matėme, kad daugelis vaikliūtį Europą nuskendo, matėme berniuko nuotraukos neseniai, vaikai, vyrai, moterys keliauja ir jie, bėgdami nuo karo persekiojimų, taip toliau susiduria su mirtinais pavojais. Mes turime Europos Sąjungą, bet vertybių nepakankamai turime. Mums reikia bendros politikos prieglopščio imigracijos srityje, kad suteiktume orumą tiems žmonėms. Ir taip pat e, Nepamirškime, kad kai kurios šalys yra labai mažas, tos, į kurias e, plūsta pabėgėliai. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. Europos Sąjungai reikia labai gero, tvirto mechanizmo sprendžiant pabėgėlių krizę, nes tie klausimai ilgai išliks darbo tvarkėje. Mums reikia bendros migracijos politikos, taip pat ir pabėgėlių politikos. E, krizė gali būti veiksnys Europos integracijos procese. Mes turime galvoti, kaip deramai išspręsti šią krizę. Anksčiau kentėjome nuo finansų krizės, dabar matome e, migrantų pabėgėlių krizę. Reikia bendros prieglapščio politikos. Jeigu to nebus, nežinia, kur nueisime. Turime e, veikti. Dabar ponas Hanas. E, Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Europos komisijos pasiūlymas dėl pabėgėlių kvotų nėra tvarus nei moralinių, nei praktinių požiūrių. Moralinis prieštavimas yra toks, kad žmonės jau yra Europos Sąjungoje ir ne tie, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Mes turėtume galvoti ne e, kaip sustiprinti šiandieną, bet kaip padėti žmonėms, tai tuomet iš Sirijos tiesiai tos žmonės atsigabentume, nes e, tas dabartinis sprendimas tik tai padės priekeiviams žmonėmis. Bet praktiškai galima išreikšti prieštaravimą taip pat. Negalima turėti kvotų ir taip pat kalbėti apie laisvą žmonių judėjimo principą. Anksčiau ir vėliau tie pabėgėliai gaus kelionės dokumentus ir tie du dalykai yra nesuderinami ilgalaikėje perspektyvoje. Šengenas kaip ir euras yra. E, E, sistema, kuri veikia e, esant tobuloms sąlygoms, bet jeigu kyla audra, tuomet viskas žlunga ir ES ambicijos e, žlunga paprasčiausiai. Doamna Morvai nu mai este. Ponas Morvai nėra salėje. Pone Šoidrovai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Negalėjau pritarti šiam pranešimui, nes e, jame yra rekomendacijos arba raginimai, kaip juos be pavadintume, dėl privalomų pabėgėlių perkelimo kvotų. Ir šis modelis turėtų tapti pagrindiniu problemos sprendimo receptu. Mano nuomonė, tai nepriimtina. Valstybės narės visuomet turi turėti galimybę laisvanoriškai susitarti tarpusavyje, atsižvelgiant jų turimas galimybės, tačiau niekas jums negali diktuoti, kiek pabėgėlių jos privalo priimti, nes net ir Čekijos Respublika šiuo metu priima pabėgėlius, demonstruoja solidarumą, tačiau mes turime demonstruoti solidarumą savo pačių piliečių atžvilgių, o ne pasitelkdami kažkokias tai kvotas. ES turi labiau saugoti ES išorės sienas ir padėti sukurti geresnės gyvenimo sąlygas pabėgėliams e, saugaus e, grįžimo šalyse, kaip mes jas vadiname. Ponas Petir nebėra salėje, ponai Koburnai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Niekas turbūt taip pat ir mane. Ir aš pats e, negalėjau nesijaudinti, matydamas tos kraupius vaizdus, prigerus mažam vaikui pajūryje. Tačiau mes nesustabdydami dabartinių migracijos rūtų, kurio, kurių priežastis daugiausiai ekonominis, mes tik tai dar labiau padidinsime aukų skaičių. Kodėl mes neturėtume e, padėti statant pabėgėlių stovyklas e, su Sirija besiribojančiose valstybėse tam, kad pagerėjus padėčiai jie galėtų greitai sugrįžti į savo gyvenamas vietas. Man labai rūpi migrantų žmogaus teisės, tačiau man taip pat rūpi ir mano bendrapiliečių teisė, pavyzdžiui, į darbą ir mes turėtume siekti, kad artimųjų rytų žmonės patys sumokėtų už savo klaidas. Ponas Vulf, kiekvienas žmogus pasaulio turi teisę į stogą virš galvos į prieglopstį ir kiekvienas žmogus turėtų turėti teisę emigruoti ir įsikurti kitose šalise, tačiau atskirų valstybių piliečiai negali timti iš jo teisės būti žmonijos dalimi. Šie klausimai šiais aspektais turi būti sprendžiami. Šiais aspektais vadovaujantis turi būti sprendžiama šiuo metu migrantų problemos. Ir e, parlamentas tuo tarpu prieimė sprendimą patvirtinti privalomas kvotas tik tai kelių balsų persvarą. Tai nepadės mums įspręsti tarptautinių problemų užuot naudoję tokius terminus kaip rasizmas, ksenofobija ir ekstremizmas, e, mes turėtume daugiau dėmesio skirti tų žmonių poreikiams, e, kurių požiūris nesutinka su, nesutampa su mūsų požiūriu. Dabar žodis suteikiamas ponui pospišylui. Paaiškinti savo motyvus dėl Europos Sąjungos vaidmens artimų rytų taikos procese Pono Paspišilo nėra, pono Balco žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. ES atlieka svarbu vaidmenį artimų rytų taikos procese ir aš remiu jos pastangas. Tiek Izraelis, tiek Palestina turi atlikti tam tikrus darbus siekiant taikos rezoliuciją, tačiau pasigėdau tam tikrų aspektų. Europa turėtų siekti ir raginti padaryti galą islamo valstybės valdymui vakarų krante ir e, turėtų paraginti atsisakyti Izraelio taikomų kolektyvinių bausmių priemonių. Taip pat ES privalo pasmerkti tiek naujų nausėdijų kūrimo okupuotose teritorijose, tiek ir smurtą prieš jų gyventojus. Lyginant su ankstesniais dokumentais, ši rezoliucija yra pažangesnė, nepaisant to, dėl minėtų priežasčių negalėjau už ją balsuoti. Ponai Mamykinui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga pritarė sprendimui dėl dviejų valstybių dviems tautoms, tai yra vienintelis būdas sustabdyti karą ir užtikrinti taiką, tačiau šios valstybės turi būti įkurtas pagal 76 metų sienas, Jeruzalė turėtų tapti abiejų valstybių sostinė, tai yra vienintelis priimtinas sprendimas, galėsantis užtikrinti stabilę ateitį abiems šalims. Deja, dėrybos šiuo klausimu tarp Palestinos ir Izraelio nevyksta. Aš noriu pareikšti visokiojo paparamą poniai Mogherini, kuri mėgina atgevinti taikos procesą ir dėrybas, kurios pasibaigtų taika, tačiau man didelį nerimą kelia populistų siūlymas susijęs būtent su tuo modeliu dvi valstybės dviems tautoms taip, kaip jie įsivaizduoja. Man tai kelia didžiulį nerimą. Pone vicepirminkė, visi esame žmonės ir pervertiname dažnai savo svarbą. Ir mes sakome, kad migracinės krizė yra mūsų atsakomybė, o ne Asado ar Islamo valstybės. Todėl mes manome, kad ir vidurio rytų krizė yra mūsų reikalas išspręsti. Tačiau tikrovė yra ta, kad mes Mūsų galimybės e, daryti pozityvę įtaką yra ribota. Nėra nulinė, bet yra ribota. Patys žmonės ten gyvenantis turi susitarti. Ir atrodo, jie artėja prie to sustarimo. Vienas iš elementų yra tai, kad bus keičiamas žemės plotais, bus kitokia siena. Ir todėl ES yra klaida su šiuo pranešimu e, siekti 67 e, metų sienos, nes Būtent darybos tam ir skirtos, kad siena būtų, e, dėl jos būtų susitarta. Tai nėra ženklas padantis abi pusės artinti. Ir mes e, geriau nepasijusime dėl to, nes iš tikrųjų ne visada mes yra, esame svarbus. Pane Morovai, jos nėra salės, ponios Petir taip pat nėra. Taigi, toliau rezoliucija dėl situacijos Baltarusijoje. Ponas Pospišil, jo nėra. Ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga ir Baltarusijos e, santykiai pastaruoju metu šiek tiek pagerėjo. Čia yra du pozityvus aspektai šioje rezoliucijoje. Visų pirma, politinių kalnių iš, išlaisvinimas ir e, pozicija dėl konfliktų Ukrainoje. Daugiau kaip metus stebime situaciją. Manuprāt, abas puses vēlas, lai situācija. Galbūt šiame procese jau atėjo laikas šiek tiek ilgesniai žiemai reikėtų jau šaldyti. Aš pageidaučiau su Baltarusija ilgalaikių ir klestinčių santykių. Aišku, daug kas priklauso nuo pačios Baltarusijos, tačiau, mėly kolegos, galėtume taip pat pagalvoti, ką ir patys galėtume daugiau padaryti, nes mes, aš šiuose santykiuose išvelgiu didžiulį potencialą. Pane Hanu, žodžiu. E, faktas yra tai, kad Baltarusija nusprendė eiti kitą kryptimį, jeigu panaudotume seną terminologiją, terminologiją tai yra tam tikras ginčas tarp vakariečių ir rytiečių. Baltarusija yra nepriklausoma šalis ir nusprendė eiti autokratijos ir centrinės valdžios kontrolės o ne laisvės ir asmenės autonomijos, autonomijos kryptimi. Ir vėlgi turime suprasti savo įtakos ribas. Vietoj to, kad demonstruojame geresnį modelį, labai daugiau kažinko ir negalime padaryti. Ačiū, turiu pane Harkin. Ačiū pirminkė. Aš pritariu šią rezoliuciją. Čia jau noriu pa, pa, pa, paaiškinti savo balsavimą dėl pirmo pakeitimo. Čia išreiškimas nerimas dėl sprendimo statyti brandolinę jėgainę ir raginama e, nutraukti tas statybas, kol nebus atliktas nepriklausomas poveikio vertinimas aplinkai. Aš pritariu idėjai, kad visos šalis turi teisę apsispręsti, kokius šaltinius energijai naudoti. Tačiau čia yra du klausimai. Visų pirma, mes neprašome jų visiškai sustabdyti statybų, o tiesiog atlikti nepriklausomą vertinimą. Antra, brandalinės jėgainės statymas turi pasaulinės įtakos. Tai čia nėra hidroelektrinė ar vėjo turbinos. Brandolinės jėgainės gali paveikti aplinką už valstybės sienų, todėl aš ir raginu elgtis atsargiai. Na, dabar periname prie Verinkos Lopė Fontanie pranešimo ir pirmiausia vėl pane Harkin. Balsavau už šį pranešimą dėl socialinio verslumo ir socialinių naujovių. Jos, tokios įmonės sudaro beveik pusę įmonių ES, dar 40 milijonų žmonių. Socialinės įmonės prisideda ne tik prie įdarbino binimo, bet ir prie socialinės įtraukties, prie vietos vystimos, aplinkos apsaugos. Tačiau socialinės įmonės turi būti remiamos plačiau E, labai dažnai mes e, mažai dėmesio skiriame nepelno įmonėms. Socialinės įmonės turėtų būti integruotos į mūsų nacionalinės reformų programas. Taip pat aš raginu valstybės narės iki galo įgyvendinti viešųjų įsigijimų ir koncesijų direktyvą, kur yra socialinės nuostatos ir kriterijai, kad būtų e, skatinama socialinė įtrauktis, socialinės naujonės. Taip pat sutartis skirtos įdarbinti Tai labiausiai nuskriautus žmonės. Taip pat reikia įsteigti vieno angelio sistemą, kad būtų galima greičiau spręsti problemas. Ponas Mamikins. Diemžēl Latvijā tā saucamā sociālā ekonomika, kad uzņēmuma sociālajie mērķi ir nostādīti augstāk par kapitāla interesēm, sastopas ar. Noriu pasakyti, kad eh, labai sunku yra suderinti atskirus interesus ir labai yra sudėtinga nustatyti, kas yra socialus verslumas. Mūsų įstatymuose Tai taip pat yra sutinka padaryti, tai labai svarbu, kad komisija paremtų tas iniciatyvas, kurios yra nukreiptos socialiniai padėčiai gerinti. Socialų verslumą galima skatinti įvairiai. Pavyzdžiui, Latvijoje valstybės tarnautojai, pareigūnai, valdžios atstovai nedaug apie tai išmano, todėl komisija turėtų parodyti daugiau iniciatyvos ir skirti didesnę paramą e, socialiam verslui, kurdama bendras platformas, kad žmonės ir verslas pasiektų daugiau bendrų tikslų. Ponas Hananas išėjo. Ponas Mavai nėra. Ponės Petir taip pat nėra. Tuomet taisime prie kito paskutinio pranešimo. Tai yra Martinos Lavajovos pranešimas ir, ir kviečiu ponę Harkin. Ne poną Harkin, sako pirmininkas, vis tik tai ponę Harkin, susipainiojau. Pirmininkė, Man buvo labai malonu pritarti labai, šiam labai konstruktyviam plačiam pranešimui apie tai, kad įgūdžiai kvalifikacijos turi būti sudentos su įdarbinimo galimybėmis. E, šiame pranešime yra visos dėlionės dalys suderinti šiems dalykams reikalingos. Mes turime kalbėti apie konkurencingą darbo rinką, galvoti, kokių poreikių reikės ateityje, sustiprinti ryšį tarp švietimo ir užimtumo. Mums reikia užtikrinti gerą mobilumą, taip pat skatinti verslininkiškumo dvasę ir taip pat paremti smulkės mikro įmonės. Ir tai turi spindėti mūsų teisės aktuose. Man ypač malonu kad parlamentas balsavo už šį pranešimą. Dar galiu pasakyti, kad šis pranešimas kalba apie tai, kad reikia paremti e, neto prastesnėje padėtyje esančias gyventojų grupės kaip moteris, merginas ir užtikrinti visiems orų darbą. Pone Gonzalės balsavo prieš šį pranešimą, nes siūlomi seni receptai, žinome, kad jie nepasiteisino, manoma, E, tik tai tie e, receptai e, užtikrina didesnį skurdą, nesaugumą ir nieko neįsprendžia. Ir matome, kad tokios priemonės taip pat skatina migraciją, žmonės turi susikrauti lagaminus ir palikti savo šalį, ieškodami darbą. Mes turime ieškoti kitų sprendimų nedarbui, nes žmonės dabar iškeliauja iš regionų ir jie praranda žmogiškai kapitalą. Kalbame dažnai apie e, laikiną darbą, nepilną darbo e, dieną, neužtikrintą darbą ir mūsų piliečiai, pilietės, e, sakoma, nėra pakankamai lankstus, nėra pakankamai gerai apmokyti, neturi pakankamai gerų galimybių įsidarbinti, bet problema yra ta, kad mes greuname darbo vietas, e, būtinas viešasis investicijas, mums reikia e, radikalaus pokyčio ES ekonominėje politikoje. Ponas Mamikins. Gerbiami kolegos. Matome, kokia yra demografinė situacija Europoje. Gyventojai senėja ir vienintelis būdas, kaip pagerinti padėtį, būtų didinti našumą, o tam reikia labai ambicingų, e, plačiai e, siekiančių, toli siekiančių e, reformų. Aš pritariau šiam pranešimui ir jame išdėstiems pasiūlymams. Europos darbo rinkoje mums reikia taip pat deramų prognozių, kokios bus technologijos, kaip keisis paklausa darbo rinkoje, kokios rytis klestės, kokios sumenks. Mums reikia galvoti apie pasiūlą ir paklausą. Ateityje turėtume siekti suderinti e, švietimo transporto sistemas, e, paskatinti socialinį dialogą. Europos parlamentas turėtų reikalauti, kad komisija imtųsi veiksmų šioje srityje. Dėkuoju. Ponas Šovor. Sogorčiovo nėra, pono Hanano nėra, ponios Morvai taip pat nėra salėje. Tokiu būdu posėdis baigiamas. Dėkoju visiems, o šio posėdžio protokolas patvirtinti parlamentui bus pateiktas kitos sesijos pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja, tai šiandien patvirtintas rezoliucijas nusiūsime asmenims, kuriems jos yra skirtos. Posėdis baigiamas. Ačiū.